pasveikinsime Janį Okel, kuri yra iš Irako parlamento. Mes niekada nepamiršime e, jos kalbos, kuri nuskambėjo e, jo šalies parlamente. Ir ten ji kalbėjo apie tai, kad būtina išlaisvinti jezidžių e, bendruomenės moteris, kurias į nelaisvę paėmė islamo valstybę. Pone Dakel e, e, lydi Irako delegaciją, e, taip pat ten yra ir ISIS aukų. Norėčiau paminėti mūsų viešnės, ponė Dilar Sayat Jaza, ponė Aešta Otman. il signor Korset Ot... Taip pat noriu pasveikinti ir pono Korset Otman Jusif. Mes visi Mes visi labai žavimės jūsų drąsa ir norime jūs patikinti, kad visapusiškai jums remsime už jezidį tautos teisę gyventi laisvai oriai ir išpažįstant savo tikėjimą. Sveikinu Jūs atvykus į Strasbūrą, į Europos parlamento plenarinę e, salę. Sveikinu Jūs atvykus e, e, pas mus.